plenarnių sesijų darbo tvarkė, dabar mes grįžime prie jos jaunoje plenarnėje sesijoje. Prieš vienerius metus prasidėjo arabų pavasario įvykiai ir daugeliui mūsų pietų, pietinių kaiminių valstybių piliečiams e, tas pavasaris atnešė laisvę. Žmonės išėjo gatves, taikingai demonstravo, tikėdamiesi geresnio gyvenimo, kaip ir kitose šalyse. Ir pagaliau brutalus diktatorius apsisprendė vis dėlto imtis priemonių prieš savo tautą. 8 tūkstančiai gyventojų žuvo per šios, šios metus Sirijoje ir kraujo praleimas nesibaigia ir šiomis dienomis. Žmonės Europoje ir visame pasaulyje mes visi matome, kaip brutaliai režimas naudoja smurtą prieš savo piliečius ir kaip sunku tarptautiniai bendruomeniai sustabdyti šiuos smurto aktus. Todėl Europos parlamentas ragina prezidentą Al-Assad suteikti galimybę pristatyti humanitarnę pagalbą gyventojams. Tarptautinė bendruomenė jungtinių tautų ypatingas įgaliotinis, taip pat arabų lygos atstovai susitarė dėl humanitarnės pagalbos pilietiniai visuomeniai. Todėl mes raginame visus, visas jungtinių tautų saugumo tarybos narius, valstybės nares susilaikyti nuo įvairiausių taktinių manevrų. Vakar, ponės ir ponai, jau antrą kartą buvo paminėta terorizmo aukų dėka. 2004 metais, prieš aštuonerius metus, Madride įvyko, buvo vykdytas vienas iš baisiausių terorizmo išpoklių modernioje istorijoje. 101 žmogus žuvo, 8900 buvo sunkiai sužeisti per tą laikotarpį. Madridas, Londonas, Bolonija, Utoja - tai yra to, tie teroristiniai išpoliai, kuriuos mes prisimename, galvodami apie aukas ir pris, solidarizuodamiesi su jų šeimų nariais, kurie neteko draugų ir šeimos narių ir prisimena tuos, kurie išgyveno tuos teroristinius išpolius. Tačiau niekas neišgydys dvasinių ir fizinių kančių patirtų tų išpolių metu. Norėtume dar kartą pasakyti, kad parlamentas smerkia bet kokią terorizmo apraišką, bet kokį e, anonimišką jų e, atvaizdą ir mes turime viską padaryti, kad apsaugotume aukas ir aukų artimuosius nuo tokių išpolių. 2011 metais kovo 11 dieną įvyko Japonijos e, katastrofa. Vakar buvo prisiminta, paminėtos jos metinės. Mes vėl pamatėme atominės elektrinės katastrofos vaizdus, katastrofos, kurią sukėlė tsunamis. Todėl šiandien prieš pradedant nagrinėti mūsų darbo tvarkę mes norėtume prisiminti šį įvykį ir aptarti jo padarinius. Prieš pradėdami mūsų plenarnės sesijos darbą mes reiškėme savo užuojautą aukoms, kurias padaro, padarė šita didžiulė gamtos katastrofa ir atominės elektrinės katastrofa. Aš dėkočiau jums, jeigu jūs kartu su manėtume, manim pradėtumėte šį posėdį uh, tylos minutę.